Bene, buongiorno a tutti. Io comincerei i lavori. Labą dieną. Pradėkime popietinį darbą, kitaip atsiliksime nuo grafiko. Pirmasis klausimas šią popietę. yra komiteto nuomonė dėl tolesnių veiksmų susijusių su teisėkros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdoma kontrolė. Iš esmės, čia yra nuomonė. šį klausimą Teisės reikalų komitete kūruoja ponas Sairis. Ir mes, kaip ir kiti komitetai, turime parengti nuomonę dėl to, ką mes manome šiuo klausimu. Dėl teisėkros galiojimų delegavimo. Komitetas pastyrė mane šios nuomonės rengėją ir dabar šiame pradinėme etape aš kartu su sekretariato pagalba trumpai išdėščiau tuos būdus, priemonės, kaip mūsų komitetas yra iki šiol elgesi su šiuo klausimu, kadangi taisyklės kol kas čia nėra taikomos jokios. Kadangi čia mes rengėme nuomonę, tai mums atrodo, kad reikia e, parengti bendrą visų komitetų požiūrį į šį aspektą. Terminas pakeitimams yra Liepos antra diena, vidurdienis. Po to komitete būtų balsuojama rugsėjo 18 ir plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį. Daugiau mažiau čia yra techninis klausimas, bet jeigu kas nors nori pasisakyti šiuo metu, tai prašom, kitaip lauksime jūsų pakeitimų. Nematau ne vieno norinčio pasisakyti. Todėl siūlau paskaityti dokumentą, kuris atspindi tai, ką komitetas yra nuveikęs šiuo klausimu iki šiol. Na, o vėliau mes panalizuosime, panalizuosime kolegų pateiktus pakeitimus ir balsuos, aptarsime tos pakeitimus Liepos antrą dieną. Man atrodo, kad į deleguotosius aktus reikia analizuoti, bet taip pat mes galvoti ir tai, proporcingai, kokią dalį teisės aktų jie gali apimti. Ar daugiau kaip vieną, ar 16, 17, 20, tai tuomet jie gali tapti, apimti visus teisėkoros aktus be bendro sprendimo. Man atrodo, reikia ne tik žvelgti į atskirius teisės aktus, bet ir ieškoti tam tikros proporcijos, kad parlamentas neprarastų savo galių bendro sprendimo procedūros metu kad e, būtų kalbama ne tik apie atskirius deleguotusius aktus, bet ir tam tikras proporcijas, kiek, kokią dalį gali sudaryti deleguoti į aktai. Pavyzdžiui, jeigu imsime tabako direktyvą, ten yra 16 deleguotųjų aktų. Aš negaliu pasakyti, ar jų per daug, ar per mažai. Tačiau apskritai reikalingas tam tikras santykis palyginti su pačiu teisės aktu ir galbūt kaip, mūsų, kaip įtrė komitetas galėtume į tai pažvelgti šiek tiek detaliau. Iš tiesų taip. Įdomu, ar komisija turi ką pasakyti šio klausimu. Atrodo, kad ne. Labai gerai. Kaip sakiau, prašau kolegas paskaityti nuomonę ir pateikti savo pakeitimus. E, man atrodo, klausimas yra gana svarbus, nes jis gali turėti poveikio mūsų darbui ateityje. Kaip sakiau, terminas pakeitimams pateikti yra Liepos antrą dieną. Atrodo, kad šiandien tokia keista diena. Pone Nibler yra mūsų pranešėja kitų klausimų, tačiau jį atsiuntė žinutę apie tai, kad šiek tiek vėlos. Todėl galėtume padaryti penkių minučių pertrauką, jeigu kam nors reikia paskambinti telefonu. Ir atrodo, liko tik tai dar vienas, na, du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 Bene, allora anticipiamo il punto 10 e, dia, e do subito la parola alla Taigi dabar galime apsvarstyti dešimtą klausimą ir žodis poniai Hercog. Ačiū pirmininkė. Kadangi jūs esate šešėlinė pranešėja šiuo klausimu ir visi kiti, kurie šiuo klausimu, do, šiuo klausimu domisi, laukia biudžeto komiteto informacijos, kas vyksta trialoge, tai norėčiau pristatyti tai, kaip mes matome 1.8 skyrių. Ir noriu priminti pono Lamasūrą e, prašymą mūsų komitetui parengti laišką su mūsų galutinė nuomonė apie pirmąjį skyrių. Taigi, nors mums ir nepatinka skaičiai, mes negalime dėl jų prieštarauti. Todėl manau, kad rengdami komitet, nuomonę turime biudžeto komitetą informuoti apie tuos projektus, kuriuos norime apsaugoti ir iš vienos pusės aš kaip pranešėja pasakyčiau, kaip jau parašyta tame laiške, ITER projektą apsaugoti, kad jokios viršienčios išlaidos numatytas lėšas negalėtų būti finansuojamos iš kitų lėšų. Nei pagal maržas, nei pagal ribas. Iš kita vertus, manau, kad ribos, viršinės ribos ir marža turi būti kažkiek tai nurodyti, nors mes jų negalime paskirti. Bet savo laiške biudžeto komitetui galime pasakyti, kad mes matome, kad turi būti nustatyta prioritetas, kaip viršnė riba ir marža turėtų būti panaudota ateityje ir aš siūlyčiau juos naudoti tik tai augimo ir darbo vietų projektams ir tik tai jaunimo nedarbo klausimams valdyti, tai būtų Kozme, mažos ir vidutinės įmonės ir moksliniai tyrimai. Kitaip sakant, aš nemanau, kad likusiai pinigai iš e, CEF gali būti finansuojami iš maržų ar viršutinių ribų. Ir manau, kad tai reikia pasakyti laiške. Kita vertus, manau, kad turime pabrėžti kaip komitetas, kad jeigu pirmajam A skirsniui nebus lėšų, tuomet turime komisiją paraginti e, idėjas, kaip tas reguliavimo, kaip reguliavimo sistema gali būti padaryta efektyvesnė ir paprašyti komisijos pateikti pasiūlymų įvairiems sektoriams e, pramonės politikos, energetikos politikos, telekomų politikos ir kitose srityse. ten, kur galima sutaupyti. Ir pagaliau turime priminti apie investicijas į žinias ir verslumą. Taigi tuos mintis bus įrašytas laiške. Mes, aišku, negalime e, paskirti kažkokių tai maržų, bet mes galime pasakyti, kad mes nenorime, kad jos būtų panaudotos, kad būtų kompensuoti tas lėšas, kurios yra sumažintos CEF projektui arba dideliems projektams. Jeigu sutinkate, tai aš manau, kad ponas Artori tą laišką galės pasiūsti kaip galima greičiau ponui Lamasurui. Ačiū. Grazie, la kolega Herzog. Ačiū kolegai Herzog. Norėčiau pasiteirauti, kas norėtų ką nors pridurti. Tada niekas nepagėdavo kalbėti. Komisija. Komisijos atstovas yra, atrodo, atvykęs. Ne, ne, nėra. Gerai. Taigi. Niekas nepagėdavo kalbėti. Komisijos atstovo, atrodo, nėra salėje. Tad e, kolegė Hercog atrodo, kad e, pritarė pasiūlymams, o dabar mes turime pamastyti. kad būtų labai aiškiai suformuluotas e, mūsų požiūris laiške Lamasūrui. Taigi, baigėme nagrinėti šį darbuotojas klausimą. Dabar turime palūkėti, kol ateis į salę kolegė Nybler. Tai bus paskutinis darbuotojas klausimas. Okay, genau. Bene, allora come ultimo punto all'ordine. Taigi, paskutinis mūsų darbo atvegės klausimas. Kolegė Nyblė atvyko ir iš karto jai suteiksiu žodį. Kalbėsime apie ES kosmoso pramonės politiką. Potencialas kosmoso sektorija. Pane Nyblė, ačiū pirmininkė norėčiau atsiprašyti komiteto kolegų Aš buvau kitame komitete ir tiesiai atskubėjau į šitą posėdį. Apgailestauju, kad teko palūkėti. Mes sutarėme, kad dėl komisijos e, pranešimo bus parengtas mūsų pranešimas sava iniciatyva ir tai yra pirmasis mūsų pasikeitimas su nuomonėmis. Džiaugiuosi tuo ir manau, kad mes galėsime suformuluoti tam tikras gairias mano rengiamam pranešimui. Prieš pristatydama temą norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad komisija pateikė šitą komunikatą, kuriame skiria didžiulį dėmesį ES kosmoso pramonės politikai. Šitas sektorius tikrai e, nusipelno tokio dėmesio, kadangi iš pramonės politikos požiūrio ES kosmosmo politika yra labai svarbus aspektas. Taigi dėkoju komisijai už šitą pasiūlymą, o dėl turinio galėčiau pasakyti štai ką. Kosmoso pramonės politika visuomet buvo sudėtingai įgyvendinama ES lygmenių Tai susijęs su tuo, kad rinkoje yra įvairiausių e, suinteresuotų šalių, verslo subjektų, kadangi šita rinka yra e, labai specifinė ir Europoje dabar žiūrės dėmesys skiriamas komerciniam e, kosmoso pramonės naudojimui. JAV vadovaujasi visiškai kitų požiūrių ir todėl mūsų skirtingi požiūriai neleidžia iš anksto tiksliai apsispręsti dėl ES kosmoso pramonės politikos. Komisija suformulavo penkis konkrečius šios pramonės politikos tikslus. Pirmiausia, yra siūloma sukurti stabilius reglamentavimo pagrindus, taip pat sukurti, plėtoti pramonės pagrindus ir žinoma šiame sektoriuje leisti veikti ir mažoms ir vatinėms įmonėms. Trečias konkretus tikslas būtų globalios ES konkurencijos konkurencinių sugebėjimų plėtojimas. Ketvirta yra siūloma kurti rinkas susijusias su kosmoso pramonė ir su šia pramonės šaka susijusioms antrinėms pramonėms šakoms. Ir žinoma, yra siūloma užtikrinti prieigą prie kosmoso erdvės Remdamasi pagrindiniais tikslais, komisija nurodė 37 konkrečias priemonės, kurias siūloma įgyvendinti. Aš jų nekomentuosiu atskirai, jūs susipažinsite komisijos, su komisijos dokumentu. Svarbiausia, kad tos 37 veiklos rytis yra pateiktos neprioritetinė tvarka, o mes turėtume jas kaip nors sudėlioti į tam tikrą prioritetų seką ir mes turime apsispręsti, kaip mes, europiečiai, galėtume tapti pirmaujantis šioje rinkoje. Taip pat reikėtų suderinti mūsų dažnių politiką su ES kosmoso pramonės politika, taip pat atsižvelgti į horizontas 2020 tikslus Reikėtų taip pat apsispręsti, kokį vaidmenį vaidinsime bendraudami su kitomis suinteresuomis šalimis, su EZA, valstybės narės, ES institucijos. Taigi reikėtų užtikrinti tą tarpusavio bendradarbiavimą. Iškyla daugybė klausimų, daugybė reikalavimų, kuriuos reikės suformuluoti. Aš e, nekantrai laukiu diskusijos su jumis, kolegos, ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti tam tikrą darbo tvargę, darbo gairės kurios yra reikalingos šioje labai specifinėje pramonės šakoje. Taigi mūsų parlamento komitetas galėtų įnešti ir savo svarų indėlį ES apsisprendžiant. Dėl terminų aš tikiuosi pateikti vertėjams savo pranešimą rūpiučio pradžioje e, rugsėjo pradžioje Tikiuosi, jis jau bus išverstas, o po to jau antrąją rugsėjo gavusi tuos dokumentus išversus, gal, galėčiau pateikti ketvirtą rugsėjo jau galutinį variantą, o po to jau galėtume galvoti apie diskusijas ir pritarimą plenarnėje sesijoje. Taigi toks būtų mano darbų grafikas. Dėkuoju. Grazie, kolega Lib. Dėkoju kolegijai Nibler. Toliau žodis tokiamas ponui Remik. Ne, e, skoro. Ačiū, ponio pirmininkė. Būtų tikrai labai gaila, jei e, aš e, neturėčiau galimybės pasisakyti šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad šis dokumentas yra parengtas. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad šį pranešimą rengia pats tinkamiausias tam žmogus. Pone Nibler puikiai išmano kosmoso klausimus ir nebejoju, kad pranešimas bus labai geras. Tikiuosi, kad rengdami šį pranešimą mes galėsime išnagrinėti daugybę aktualių problemų, pagalvoti apie tai, kaip jas galima būtų spręsti ir galbūt net susitarti dėl to, kaip reikėtų elgtis ateityje. Kosmoso pramonės sektorius yra vienas svarbiausių ES ir manau, jog Europa turėtų daryti viską, kad išsaugotų savo lyderystės pozicijas šiame sektoriuje. Tai tiek, kol kas dar išsamei neišnagrinėjau komisijos pasiūlymo. Kosmoso pramonės politika man visuomet rūpėjo. Aš domėjusi šią temą nuo pat savo darbo parlamente pradžios, o esu čia beje jau antrą kadenciją. Aš tikiuosi, kad mes galėsime tinkamai pritaikyti kosmoso teikiamus privalumus ateities kartų labui. Reikėtų stebėti tai, ką šioje srityje veikia mūsų partneriai, pirmiausia JAV ir Rusija, stambios valstybės, kurios e, plėtoja labai aktyviai kosmoso politiką. Tai tiek. Sugrįšime dar prie šio dokumento vėliau ir aš nekantriai lauksiu tolesnio darbo su pranešėja ir kiek įmanoma pasistengsiu prisidėti prie šio dokumento. Ir kai mes balsuosime dėl šio dokumento rugsėjo 26 dieną, aš manysiu, jog tas balsavimas bus puikiai dovana man gimtadienio proga. Kolega Nyblė. E... e. Dėkuoju. Ir taip pat norėčiau padėkoti poniai Nybler ir Jerikui už jų pastabas. aš susipažinau su komisijos pasiūlymu. Ir man pasirodė, kad pernelik mažai buvo kalbama apie riziką, su kuria susiduria kosmoso pramonė. Kas yra ta rizika? Pirmiausia, aš turiu galvoje e, kosmoso šiukšlės. Į orbitą patenka daugybė įvairių objektų ir jų susidūrimo galimybė tampa vis didesnė. Aš manau, kad mes turėtume susirūpinti savo palidovų saugumu kosmose. Tokių kosminių šiukšlių susidūrimo galimybė šiandien yra gan didelė. O kosmose orbitoje esančių objektų skaičius nuolatos didėja. Tai reiškia, kad ir didėja susidūrimo rizika. Tai yra viena problema, kurią mes turėtume pabandyti spręsti. Ir manau, kad e, darbo reikia imtis nedelsint. Reikia imtis aktyvių priemonių, kad išvalytume kosmosą. Aš manau, kad Aš manau, kad e, kad rizika tampa dar didesnė ir dėl to, kad vis daugiau tokių e, objektų, tų kosminių šiukšlių atsiranda vis arčiau Žemės. Neseniai vienos uh, Vidurio Amerikos šalies e, palidovas susidūrė su viena raketa, kuri buvo paleista į kosmosą dar seniais šalto karo laikais. Tas susitarimas buvo gan rimtas ir uh, turime atsižvelgti į tokius incidentus. Mums net reikėtų sukurti tokį uh, kosminį laivą šaudyklę. Kosminį laivą šaudyklę, kuri galėtų padėti mums reguliariai valyti kosmoso erdvę. Nuo tų, ypatingai nuo tų palidovų, kurie jau nebeeksploatuojami. Tai tikrai yra rimta problema. Kosmosą reikėtų išvalyti nuo kosminių šiukšlių. Mes esame apie tai kalbėję jau e, aeronautikos e, darbo grupėje. Man atrodo, kad e, mes galėtume sukurti raketą, kuri turėtų į, jon, į jonais varom, varomus variklius. Ir tokia raketa galėtų susidūrus su palidovais, juos nustumti nuo jų orbitos, taip kad jie a, a, tiesiog nukristų ant žemės, kur mes galėtume juos pagauti. be abejo, tokių atvejų reikėtų turėti. Kiekvienas, kiekviena šalis, kuris paleidžia e, palidovą į kosmosą, turėtų ir imti atsakomybę už e, tai, kaip jisai bus pašalintas iš kosmoso erdvės. Bet to saulės audros, jos irgi padaro labai daug žalos ir žemės paviršiui jaučiamos sugadinama elektros tinklų infrastruktūra. Dar niekas nežino, kokį poveikį jos daro, tos saulės audros daro palidovams. Ar jos e, sustiprės ar ne ir kokios žalos padarinių galima tikėtis ateityje. Taigi reikia pakankamai išsamių mokslinių tyrimų, o mes jau tampame per daug priklausomi nuo kosmoso erdvės tyrinėjimo ir todėl galime susikurti savo papildomų problemų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kitų objektus, nežemiškus objektus, kurie artinasi prie žemės. E si possa determinare l'orbita e quindi eh, il, eh, il. Reikėtų mm, pabandyti įvertinti jų padėtį Žemės atžvilgių ir įvertinti jų potencialų pavojų ne tik tai pavojų žemėje, bet ir grėsmę e, palidovams. Žinoma, tai paskutinis darbuotojas klausimas, dėl to leidžiau, leidau savo šiek tiek plačiau išsiplėsti. Tačiau dabar norėčiau paminėti ir kitus konkrečius dalykus, pavyzdžiui, investicijas. Šioje srityje susidurime su problemomis įgyveninant, pavyzdžiui, Galileo programą. Buvo siekiama įgyveninti valstybės viešai sektoriaus ir privataus sektoriaus partnerystę, tačiau, kadangi mus ištiko ekonominė krizė, ES turėtų pabandyti pati pasirūpinti intensyvesniomis investicijomis į šią infrastruktūrą. Kai tokia infrastruktūra bus sukurta, bus galima pagalvoti ir apie privatizavimą, galbūt bus galima įkurti ir tam tikrą investicinį fondą, kuris leis daryti investicijas į kosmoso pramonę. Visą tai labai svarbu, bet e, žinoma, prieš tai turėtume labai gerai apgalvoti, į kokias sritis reikėtų investuoti pirmiausia. Aš manau, pirmiausia investicijų reikia infrastruktūrai, nes be Galilėjo, be Kopernikus, be telekomunikacijos įrangos ir infrastruktūros mes nepasieksime jokios pažangos. Taigi reikia daryti investicijas į mūsų ateitį. Ir jeigu tai darysime dabar, tai bus priemonė, kuri paskatins konjunktūrą. Dėkuoju, ponė Prodai, jūs kalbėjote 9 minutės 20 sekundžių, bet taip yra dėl to, kad iš tikrųjų laiko mes turime dabar. Ponas Tošinovski. Dėkuoju, ponė Pirinkė, ir atsiprašau, kad vėluoju. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes dalyvavau kitame posėdėje. Aš esu vienas iš tų, kas remia visas naujoves, visas inovacijas, ypač inovacijas kosmoso srityje. Nes čia mes kalbame apie visiškai naujas technologijas ir šios naujos technologijos uh, yra reikalingos mūsų paramos, mūsų pagalbos. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad e, kosmoso moksliniai tyrimai yra viena iš svarbiausių sričių. Jei už tokius tyrimus bus atsakinga tik viena valstybė narė, viskas bus palikta valstybė narių kompetencijai, tuomet niekuomet mes negalėsime sutelkti e, visas sukauptas žinias, pasinaudoti jų potencialu. Todėl veiksmų reikia imtis ES lygmenių. Norėčiau padėkoti poniai Nibler. Nebejoju, jog ji pasinaudos ir anksčiau renktais pranešimais šiuo klausimu. Kai kuriuos projektus jau pradėjome gyvendinti, pavyzdžiui, Galilėjo projektą. Svarbu yra jį sėkmingai gyvendinti, nes e, nuo šių, šio projekto sėkmės priklausys tolesnių projektų likimas. Ir tuomet ir tie mūsų oponentai, kurie teigia, jau tokie projektai yra pernelik brangus, supras, kad jie e, tikrai yra reikalingi. Taigi tai yra tik tai pradžia ir tikiuosi, kad po šios iniciatyvos, po Galilėjo projekto mes e, susilauksime ir kitų pasiūlymų dėl kitų projektų. Profesorius Prodi daug kalbėjo ir, ir minėjo, jog nėra lengva yra steigti partnerystę su privačiuoju sektoriumi. Tačiau aš nebejoju, jo Galilėjo projektas bus sėkmingai įgyvendintas. Be abejo, tam turėsime surasti šiam projektui reikalingą finansavimą, bet vienaip ir kitaip nebejoju, kad kosmoso tyrimai tai yra tas rytis, kurioje visos valstybės narės turėtų sutelkti savo pastangas ir ieškoti bendrų sprendimų. Džiaugiuosi, kad šį pranešimą rengė būtent e, ponė Nibler, nes e, ji yra labai patyrusi, ji daug ką žino apie galilėjų projektų, gerai išmano jo detalės ir tai yra labai gerai. Visos šios iniciatyvos gali būti taip pat naudingos ir naujai įsikūrusioms bendrovėms. Taigi, jeigu sugebėsime įdėkti naujas technologijas, galėsime paskatinti ir ekonominį augimą. Žinome, ka, žinom, žinome kad naujos technologijos, technologinės naujovės yra mūsų augimo variklis. Džiaugiuosi, kad mes galime gali, kad mes galėsime įrodyti tiems partneriams, kad mes vis dar gebame konkuruoti kosmoso srityje. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Tošinovski. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašau. Um. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis su gerbiamais parlamento nariais, apie kurias e, tų minčių jau kalbėjo parlamento nariai. Labai svarbu matyti kontekstą, kuriame parengtas komisijos komunikatas. Turime galvoje ekonomikos krizę, reikia struktūrinių reformų, bet taip pat ši krizė reikalauja paskatų konkurencigumui Europos pramonėje didinti. Komisija pirmiausia turėjo, aišku, pripažinti apskritai pramonės svarbą, ne tik kosmoso pramonės svarbą, kad jį padėtų mums išbristi iš krizės, užtikrintų augimą ir atgaivinti Europos ekonomiką. Kosmoso pramonė yra gyvybiškai svarbi bendrai Europos pramonės dalis. Šiandien šis šiame sektoriu dirba tūkstančiai žmonių. Jos apjorta yra apie 6 milijardus eurų. Tai nėra labai didelis sektorius, tačiau ekonomiškai jis yra svarbus, nes jame kūriamas technologinės naujovės, kurios po to gali būti taikomas kitose pramonės sektoriuose. Žinoma, yra labai svarbu kad e, e, šios pramonės sektori, šie pramonės sektoriai tarnautų žmonėms, kaip kalbėjo kiti. Todėl e, ir mums reikia pripažinti kosmoso svarbos, kosmoso svarbą, todėl mes ir darybos dėl, dėl finansinės programos norime, kad būtų smarkiai padidintas finansavimas kosmoso projektams. Jūs teisingai minėjote Galilėjo ir Koperniko projektus, e, mokslinius tyrimus pagal 20 metų strategiją taip pat. Mums labai svarbu investuoti į šį sektorių, nes 61 procento biudžeto sudaro viešojo sektoriaus investicijos. E, tačiau, aišku, reikia plėtoti ir komercinę dimensiją. Šis sektorius pasauliniu mastu e, veikia neblogai tačiau jis susiduria ir su, su iššūkiais, kadangi ne, mes vieni esame šioje rinkoje, konkurentai taip pat e, turi stiprių tikslų, yra naujų žaidėjų, todėl rengiant šį komunikatą e, apie kosmoso politiką, komisija nori matyti geriausius būdus ir priemonės, kaip šią pramatę daryti konkurencingesnę ir naujoviškesnę ponia Nibler paminėjo mūsų svarbiausius tikslus, aš jų nekartosiu, tik tai norėčiau priminti, kad komunikate siūlomas įvairios priemonės, kurios trumpai sakant yra susijusios su reguliavimo gerinimu, kad ši šaka dirbtų našiau, mokslinius tyrimus, skatinti, investuoti viešasias lėšas. Mes norime, kad e, būtų aiškesnė ir, ir institucinė struktūra. E, reikia galvoti apie reketas paleidėjas ir reikia apsaugoti kosmoso infrastruktūrą. Komisija na, parengė tam tikslų iniciatyvą. Mes puikiai suprantame, kad reikia išsaugoti tokią infrastruktūrą. Ir netrukus komisija šią iniciatyvą paskelbs. siekiant sukurti europinę e, įspėjimo sistemą, jeigu e, kyla susidūrimo pavojus. Kalbant apie kosmoso e, politiką, yra įvairių projektų išvalyti kosmosą, todėl pirmininkė norėčiau pasakyti, kad mes tikrai e, su nekantrumu laukiame parlamento nuomonės, kaip sakė ponė Nibrar, mes tikrai norime sužinoti, kaip bus sureaguota į mūsų pasiūlymus išdėstytus komunikate. Galbūt kai kuriems dalykams reikia didesnio prioriteto teiktų negu kitiems. Tačiau mes lauksime jūsų reakcijos visų pirma. Ačiū komisijai. Dabar suteiksime žodį poniai Nibler baigti šią diskusiją. Dank. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, kurie kalbėjo ir kurie pateikė pasiūlymų mano pranešimui. Taip pat dėkoju komisijos atstovui. Šioje pirmoje diskusijoje paaiškėjo, kad kosmoso politika yra labai svarbi Europos Sąjungoje, turi būti svarbi ir dabar ir ateityje. 35 tūkstančiai darbuotojų dirba šiame sektoriuje ir puikiai suprantate, kokio dydžio tai potencialas. Tačiau, žinoma, iškyla klausimas, kaip pateisinti tas didžiulės investicijas į šitą sektorių ir aš noriu dar kartą patvirtinti, kad tikrai ir krizės laikais reikia investicijų šiame sektoriuje, reikia ieškoti paskatų, reikia pritraukti ir privatų kapitalą, bet dabar galbūt reikėtų kitaip elgtis, negu buvo siūloma įgyvenant Galileo projektas dėl kosmoso atliekų. Iš tikrųjų, šita tema yra labai svarbi, sudėtinga, reikia labai jautriai spręsti šį klausimą. Manau, sunkumas yra tai, kad pirma reikia apsispręsti, kas turėtų e, identifikuoti tas e, atliekas kosmose, kaip tai turėtų būti sureglamentuota ir taip toliau. Komisijos komunikate šiai temai buvo skiriama nelabai daug dėmesio ir čia komiteto atstovai kalbėję siūlė atkreipti dėmesį į tą problemą ir iš tikrųjų galbūt mums pavyks ką nors panašaus suformuluoti pranešime. Taip pat įdėmiau, įdėmiai klausiausi komisijos atstovo dėl to, kad bus siūloma e, sukurti mm, susidūrimų prevencijos sistemą, tačiau kol kas konkrečių pasiūlymų nėra. Aš manau, kad reikėtų ateityje tartis dėl šių klausimų. Dėkuoju tiems kolegoms, kurie jau nuo Galilėjo programos rengimo laikų domisi kosmoso klausimais ir taip pat e, aptariant Horizontas 2020 projektą, Galileo projektas buvo taip pat prisimintas. E, aš norėčiau padėkoti už tuos jūsų pasisakymus, už pasiūlymus ir džiaugiuosi, kad tie kolegos, kurie jau keletą metų domisi komitete šiomis temomis ir kolega Remek, kai aš tik tai pamatau jūs tiesiog jūsų e, asmenybė priverčia mus e, mane susigūšti, kadangi jūs ir pats buvote kosmose ir be to Äh, kolega Romanovski taip pat yra labai patyręs ir tiesiog man labai malonu su jumis bendradarbiauti ir tikrai tikiuosi, kad metų pradžioje, metų pabaigoje man pavyks, man pavyks paveikti, parengti šitą pranešimą. Dėkuoju kolegė Nibler, baigiame šio popiet, šios popietės darbą. norėčiau priminti, kad rytoj 9 valandą pradėsime savo darbą ir rytoj taip pat vyks bal balsavimas. Gero vakaro.